Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Gerbėmiai kolegos, pradėkime balsavimus. Bet kol ponas Aha, Ahmad Basil paprašė žodžio dėl posėdžio tvarkos, prašau nutilti ir išklausyti pono Ahmad Basir.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 Micro 432. Is it working? Yes. Okay. No. No. No. Neveikia kalbėtojo mikrofonas. Behind you. it's a, it's honorable chair. Gerbiamas pirmininkė, vakar Sky News labai aiškiai visam pasauliui parodė, kaip kenčia rohingai. Aš tą galėjau pamatyti tiesiogiai, kai aplankiau Bangladeše genocido, genocidą išgyvenančius žmonės. Uh, Mačiau, kaip kūdikiai gimsta pajūryje ir žmonės, kai kurie atvyko į Bangladešą, kiti mirs, laivais atplaukė. Ir mes matome, kad nežmogiškai naikinami rohingai. Aš noriu, kad pirmininkas leistų surenkti neįlinės diskusijas, kad galėtume aptarti rohingų padėtį pagal 153 taisyklę ketvirtąją jos dalį. Vyko e, diskusijos labai ilgos jungtinė E, Junktinėse tautose ir Junktinė karalystė, Bangladešas, Mienmaras kalbėjo ir man atrodo, kad dabar dalyvau diskusijose, man atrodo, kad ES turėtų raginti nutraukti šį genocidą žmogiškumo labui. Mes, Europos parlamentas, turėtume veikti kaip lyderiai. Ačiū. Κύριε Μπασίρ, άκουσα με προσοχή την πρότασή σας και τους λόγους που... Aš įdėmiai išklausiau jūsų pasiūlymo ir priežasčių, e, dėl ko reikėtų pritarti šiam pasiūlymui. Ir aš esu paprašęs pirmininko pritarti jūsų pasiūlymui. Ir dabar pereikime prie balsavimo, tai vijoti pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos turinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas.